Okay, dear colleagues, now we start. Kolegos, pradėkime antrą mūsų darbo dalį INTE komitete. Antrasis darbo tvarkės punktas, tai yra jos tvirtinimas. Norėčiau pasiūlyti papildymą po 15 punkto laikinas susitarimas dėl autonominių prekybos priemonių. Praėjusią savaitę vyko trišalis dialogas šią temą Strasbūre ir apie tai būtų galimybė padiskutuoti. Ar dar yra pagidavimų keisti darbų tvarkę? Ne, tai tvirtiname darbų tvarkę. Dabar Posėdžių protokolų tvirtinimas, trečiasis punktas, kaip jau įprasta. Protokolą tvirtiname automatiškai, jeigu iki posėdžio pabaigos neatsiras prieštaravimų. Protokolams ketvirtasis punktas – pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų. Koordinatorių sprendimai E, gegužės trečią e, dieną priimti e, yra pridėti prie komiteto posėdžio protokolo. Jeigu iki posėdžio pabaigos dėl jų nebus prieštaravimų, mes juos tvirtinsime. Penktasis punktas - pirmininko pranešimai. Pirmiausia, pažymėsiu, kad dešinė nuo manęs sėdi mm, naujokas ir kartu geras pažįstamas Kalas. Ir jis paskirtas vadovauti skyriui, kuris padės mūsų komitetui renktis posėdžiams ir darbui. Taigi ačiū, kad prisijungėte prie mūsų, sveikinu su naujų postu ir sėkmės darbuose. Sakyčiau, Marti, sveikas sugrįžęs. Jeigu neklistu, penkerius metus, e, dviejus metus praleidote komisijoje. Tik dviejus, e, sako pirmininkas, o man atrodė tikra amžinybė, taigi pasilgau jūsų. Ir džiaugiuosi, kad grįžote į parlamento pusę. Parlamento pusėje yra ir Helki, e, kuris buvo laikinai einančių skiriaus vadovo pareigas, gal pusmetį. Vadovavo tikrai puikiai. Labai ačiū mūsų kolegai už tą pastarųjų mėnesių darbą. Ačiū už indėlį. Dar du pranešimus turiu. Gegužės 31-ąją turėjome TPC tema darbinius pietus ir aš aptariau kai kurios mūsų nagrinėjimus klausimus, ypač priekybos sustarimas su Ukraina, PPO ministrų lygio konferencijos. Taip pat paprašiau labai aiškaus įsipareigojimo dėl teisingumo teismo sprendimo Singapūro prekybos susitarimo atveju. Iš valstybių narių kol kas jokios reakcijos nėra. Aš tikiuosi, bando jo susigaudyti situacijoje. Aš taip pat raginu kuo greičiau pasiekti kompromisą dėl e, aktyviųjų polimo prekybos priemonių uh, rinkinio, tačiau pirmininkaujant Maltai panašu čia nieko naudingo nuveikti nepavyko ir nepavyks. Ir galiausiai labai aiškiai išreiškėjau savo nusivylimą tuo, kaip lietai vyksta e, dėrybos dėl geresnės teisėkuros ir jos išorės e, dimensijos taryba vargiai juda į priekį. Aš labai aiškiai pasakiau, jeigu nepavyks e, susitarti dėl to, kad visi galėtų vertinti dokumentus, gautų vienodą informaciją, tai parlamentui liks vienintelė išeitis kreiptis į teisingumo teismą. Tačiau aš tikiu, kad kompromisas įmanomas ir mums pavyks to išvengti. Trečiasis pranešimas Jūs žinote, kad USTR e, JAV e, vadovauja ponas e, White House ir aš aišku pasveikinau jį su paskirimu ir sustiksime su juo Buenos Aires ministrų lygio PPO konferencijoje. Tiek pirmininko pranešimo šeštasis punktas dabartinė vykstančiųjų trišalio dialogo dėrybų padėtis. Pirmiausia, mes baigėme Moldovai teikiamą makrofinansinę pagalbą. Kolega matau yra salėje, sunku jūs čia pastebėti. Taip, taip, čia esu pasislėpęs. Ponas Moisa sako, baigėme trišalį dialogą dėl Moldovos. Sakyčiau, parlamentas čia pasiekė tikrą pergalę. Mes susitarėme pakankamai nenutoldami nuo savo pozicijos, susitarėme dėl šimto milijonų, finansinės aspektas, tai yra paskola ir negražintina paskola. Taip pat mes sustipriname politinės ir ekonominės sąlygas susijęs su paskolomis ir tai turės horizontalų poveikį Moldovai. Taryba ir komisija pritarė parlamento prašomai bendrai deklaracijai, būtent taikymo iš ankstinė sąlyga yra teisės viršenybė, tokiu būdu sąjunga ir visos jos institucijos bei komisija ir išorės veiksmų tarnyba privalės veikti. Taip pat reaguosime į tai, kaip keičiamas rinkimų įstatymas ir pati sistema Moldovoje. Ir šiandien yra oficialiai paskelbta Venecijos komisijos nuomonė šią temą. Privalės Moldova į ją atsižvelgti. Svarbus dalykas tarybai, o mums nebuvo tai didelis, didelė problema, būtent tinkamas valdymas ir energetikos ryties valdymas. Tai yra svarbu Moldovai ir jos valdymui, bendrai situacijai, išteklių paskirstimui. Mano kolegos tuo džiaugiasi. Visi kiti prioritetai - depolitizavimas viešojosios administracijos sąlygos pagal uh, E, audito rūmo ataskaita, kaip yra ir turėtų būti išleidžiami pinigai, taip pat sąlygos susijėtos su visomis trijomis skiriamomis lėšų dalimis. Tam pritarė e, visi ir kitos institucijos, puikiai padirbėjome, ačiū visiems šešėliniams pranešėjams, mes glaudžiai dirbome ir pasiekėme tikrai gerą rezultatą. Dėkui. Ačiū. Antrasis triša dialogas dėl laikinųjų autonominių priemonių Ukrainai. Vėlgi turime pasiekimą ir ponės Vireza pasisakys. Ačiū. Pirmiausia, pasidžiaugsiu tuo, kad mums pavyko e, tam tikras savo taisyklės įgyvendinti kilmės taisyklės, laikinas taisyklių sustabdymas, įsipareigojimai pagal asociacijos susitarimą ir ataskaitų teikimas bei poveiko vertinimas. Parlamento rūmai čia laikėsi labai griežtos pozicijos. Panašu, kad mūsų pasiūlymai daugiau mažiau bus perimti galutinėme tekste. Pagrindinis, pagrindinė naujovė įgaliojimuose ir prieduose Kaip pamenate, parlamentas nenorėjo įtraukti perdirbtų pomidorų, tačiau dabar jie grįžo į pasiūlymą 300 tūkstančių tonų. 3 tūkstančiai tonų, atsiprašau, komisija norėjo 5, 5 tūkstančių, bent jau skaičių sumažinome. Taip pat parlamentas norėjo javų įtraukti, jie vėl grįžo į pasiūlymą. 65 tūkstančiai tonų Komisija iš pradžių siūlė 10 tūkstančių. Mes nenorėjome įtraukti tikrą medžiagą, kuri naudojama pašarų gamyboje ir mums pavyko tą padaryti, jos nebeliko pasiūlyme. Kalbant apie visus gaminius žemės ūkio srityje bendri kiekiai sumažėjo, tačiau pakeitimai kosmetiniai, e, e, medus, e, kukurūzai, apiniai, kiekiai sumažėjo, bet nesminiai tie pokyčiai, tuo tikrai galima pasidžiaugti. O kas neramina, ponė pirmininkė, yra čia ir turiu kreiptis į jūs per dėrybas. Būkštauju, kad buvo peržengtas įgaliojimų ribos. Parlamentas turi per dėrybas kalbėti vienu balsu, pranešėjo balsu, tačiau aš būkštauju, kad jūs bandėte perimti e, tuos uh, tą kompetenciją, tarsi manęs net salėje nebūtų ir aš jaučiuosi tikrai nejaukiai, tikiuosi, kad praeitie mes kažkaip išspręsime šį klausimą ir antradienį aš tikiuosi, kad nebus tokio nejaukumo. Ačiū. Per dėrybas kartais susiformuoja situacija, kai parlamento delegacija ne visuomet laikosi vienbalsės pozicijos. Pas mus egzistuoja taip pat dėrybinis procesas, mes visi turime savo ribas, kiek toli galima nueiti ar kiek norima, kad būtų nueita. Aišku, pirmininkas privalo vadovauti delegacijai ir rasti tą bendrąjį požiūrį. Aišku, ponia Valensa, ne visuomet visi džiaugiasi pasiektų rezultatu. Ir būtent tai yra kompromiso esmė. Tačiau galų gale, kalbant apie abu dokumentus, džiaugiuosi, kad mums pavyko įtvirtinti savo sąlygas, savo saugiklius. Pavyzdžiui, yra reikalami dėl gero valdymo. Tai yra sėkmė parlamentui, o dėl kvoto tai tikra tiesa, čia jau kompromisas. Ir daugiau nėra ką pasakyti. Ačiū Ačiū Sorinui, ačiū ponui Valensa už tikrai sunku darbą, puikiai padirbėta, iš esmės padirbėta, diskutuota apie kiekvieną smulkmenėlę. Būtent to parlamentui ir reikia, to iš parlamento ir tikimasi, nes tik tokiu būdu parlamento pozicija taps konkrečiu rezultatu. Ačiū Jums. Eh, Trečiasis klausimas Tai yra prekybos apsaugos priemonių paketas. Keturi trilogai jau įvyko. Rengiamas yra dar vienas ir reikia pasinaudoti įgytų pagreičių, pirmininkaujant Maltai ir mes turime ir toliau žengti į priekį ir uh, kiek įmanoma reikia pasistumėti pirmininkaujant Estijai. Mes daug ko pasiekime, tačiau vis dėlto dar liko pakankamai kontroversiški dalykai. And, uh, on the so shipping clause when, uh... Mažesnių tarifų klausimas, taip pat uh, socialiniai klausimai, prekybos apsaugos priemonės. Taigi šitą procesą reikia spartinti ir reikia pasinaudoti susidariusiomis galimybėmis ir tiesiog siekti tam tikrų techninių klausimų sprendimų ir taip pat pasiekti politinių tikslų. Žinoma, puikiai suprantame, kad dėl nieko nebus susitarta, kol nebus susitarta dėl visko. Taigi, stebėsime, kaip tai bus daroma pirmininkaujant Estijai. And uh, then another announcement, you know that um, our former colleague uh, Maria de Sarnes is now, I think, Minister of, uh, for, for European Affairs in the new French and... Taigi, mūsų kolegė dirba naujoje Prancūzijos vyriausybėje ir Patricija Alun pavaduos išėjusią kolegę. Taigi jūs esate nauja mūsų komiteto narė ir linkime kuo geriausios sėkmės jums mūsų komitete. And then we switch to our next item Seven. Septintas darbo tvarkės klausimas. Pasiūlymas dėl sąjungos teisės akto, dėl užsienio investicijų į strateginius sektorius tikrinimo. Aštuntame ir devintuose punktuose yra kalbama apie tiesioginės investicijas. Ir nors pakankamai akivaizdu, kad po teisingumo teismo sprendimo dėl sing... E, laisvos prekybos sustarimo su Singapūru kompetencijos klausimas e, nėra vien tik tai ES lygmenių sprendžiamas valstybės narės turi jį apsvarstyti, nes vadovaujantis dabar galiančiais sustarimais įgaliojimai čia yra mišrus. Oh the... Investicijų politika yra nurodyta 7 straipsnio antroje dalyje sutartyje ir mes esame atsakingi už tai. Taigi septintasis darbuotojas klausimas šiame pasiūlyme yra atsižvelgiama į tai, kad kai kurie prekybos partneriai daro didelės strateginės investicijas Europoje, tam tikrose strateginėse sektoriuose ir mes turime pagalvoti, kaip vertinti šitas investicijas. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę, birželio 14 dieną, Mes aptarėme šitą klausimą, taipogi ir vadovų taryba taip pat artimiausių metų imsis šios temos. Atrodo, kad pirmą kartą pagal 46 straipsnios antrąją dalį mes turime tokį pasiūlymą ir noriu suteikti kolegui Prus, vienam iš autorių, galimybę pristatyti pranešimo projektą, kurį jis parengė kartu su kolegomis. Mišek. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Nacionalinio saugumo klausimą valstybės narės e, dažniausiai, <clears throat> dažniausiai pa, paliečia, kai jos būna ištiktas terorizmo pavojaus arba karo, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir <clears throat> grėsmę nesavo saugumui, kuri, kuris, kuri kyla taip pat ir valstybių narių verslo subjektams, būtinybė apsaugoti verslo paslaptis, todėl čia būtina. Taip pat nepamiršti ir tiesioginių užsienio investicijų bei jas apsaugoti, tačiau vis tik tai būtina užtikrinti pusiausvyrą. E kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas ES ir ES vykdomas tiesioginės užsienio investicijas, taigi dabar reikia savęs paklausti, ar šioje srityje yra užtikrinta atitinkama pusiausvyrą, taip pat investuojant ir į strategiškai svarbės sritis. Taigi, jeigu kai kurias rytis mes vertiname kaip strategiškai svarbės, tai turime aiškiai kalbėti ir apie strateginės tiesioginės užsienio investicijas. Ir čia mes galime pateikti Kinijos e, pavyzdį. Kinija iki 2025 metų ketina visiškai patenkinti savo pramonės gamybos poreikius. Mm Ir e, todėl manau, kad investicijų politikoje nesivadovaujant abipusiškumo principų negalima kalbėti apie bet kokią lygybę. Kiekvieną dieną spaudoje mes skaitome informaciją apie įvairių investicijų fondų įsigijimus mūsų įmonės. Tai galėtų džiuginti, tačiau kita vertus yra įsigijimas taip pat ir pakankamai uh, sudėtingos technologijos su šiomis įmonėmis. Todėl dešimt Europos liaudės partijos frakcijos atstovo pateikė pasiūlymą kreiptis į komisiją, raginant ją įvertinti situaciją ir pateikti atitinkamus pasiūlymus, kadangi valstybės narės į šį reiškinį reaguoja šiuo metu skirtingai ir dėl to pralaimime uh, visi. Kodėl? Jeigu vienos įmonės bando labiau apsisaugoti nuo užsienio investicijų, tai tam tikroms sritims gali pritrūkti investicijų. Kita vertus, jeigu valstybės nesisaugo nuo uh, grėsmingų užsienio investicijų, tai tam uh, tikri e, pramonės sektorijos apskritai gali išnykti ir būti supirkti užsienio investuotojų. Komisija yra pareiškusi, kad ketina imti šio klausimo, tačiau um, mes nežinome, kada ketina tą padaryti. Mes siekime, kad šis klausimas į komisijos darbo atvarkę būtų traktas kuo greičiau. Nesvarbu, kokia yra mūsų pozicija, mes negalime taikstyti su dabartinė situacija, todėl būtina dabar šimti aiškę poziciją, paraginti komisiją atlikti būtinus tyrimus ir pirmiausia, čia noriu pabrėžti, pateikti tinkamus europinius pasiūlymus šiuo metu turime daug daugiau klausimų nei atsakymų. Į juos būtent dėl to mes ir siūlome įvertinti užsienio investicijas strategiškai svarbiose sektoriuose, todėl mes taip pat raginame ir INTA e, komitetą imtis šios svarbios temos, svarbios tiek verslui, tiek mūsų piliečiams. Per pastarę Strasbūro plenarinę sesiją, plenarių posėdžių salėje kolega Danielis Kaspari paminėjo metų pradžioje paskelbtą Kinijos prezidento e, deklaraciją apie tai, kad Kinija e, laikysis savo <clears throat> vartus e, atvertus ir niekada jų neužvers, tačiau mums tokių deklaracijų nepakanka. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, kad jie galėtų sureaguoti į kolegos pasisakymą. Septyni kolegos nori kalbėti, aštuoni. Nekalbėkite ilgiau kaip dvi, tris minutės, prašau. Merci, merci, monsieur le président. D'abord, je vous. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad visiškai pritariu e, Franko Prusto pristatytai mūsų iniciatyvai, mūsų žinia yra labai aiški, užsienio investicijos yra svarbios mūsų ekonomikos, prisėda prie ekonomikos augimo darbo vietų kūrimo, tačiau privalome stebėti užsienio investicijų e, vystimasi, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2015 iki 2016 metų Kinijos investicijos Europoje 70 procentų išaugo, tuo tarp Europos investicijos Kinijoje stagnuoja ir netgi mažėja. Todėl būtina užtikrinti abipusiškumo principo taikymą. Kinija privalo panaikinti kliūtis užsienio investicijoms. Kinijos prezidentas, kaip Frankas minėjo, pareiškė, kad Kinija yra pasirengusi atsiverti investuotams per pastarai Davos ekonomikos formą, dabar mes tikimės konkrečių veiksmų, tačiau kol kas niekas nesikeičia. Kalbant apie investicijas į strategiškai svarbės rytis, jau dabar kai kurios valstybės narės taiko priemonės, kuriomis uh, atitinkamos investicijos į strategiškai svarbės sritis yra stabdomos, negalima leisti, kad užsienio investuotojai kon pradėtų kontroliuoti tokias sritis kaip gynyba arba e, energetika. Taip pat būtina vadovauti sąžiningos konkurencijos principų. Todėl mes rėmėme šios iniciatyvos, kad būtų sukurta atitinkama europinė priemonė tam atveju, jeigu iškiltų problemų. Taigi mes negalime sėdėti sudėję rankų. Uh, Sužvelgiant dabartinę situaciją, kalbant apie investicijų ir prekybos politiką bendrai, būtina užtikrinti abipusiškumo principo taikymą, jau ne pirmą kartą to reikalaujame. Aš tikiuosi, kad Europos liaudės partijos frakcijos teikiamas pasiūlymas sulauks pritarimo ir komisija parengs konkret pasiūlymą dėl teisės akto. Ačiū uždėmesi. Lisa. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai gerai kad kalbame apie užsienio investicijas ES strateginiuose sektoriuose. Neturime manyti, kad e, savininkas nėra svarbu ir kad bet kokia investicija yra labai gera. Taigi reikia vertinti tinkamai visas aplinkybės reikia aiškiai pasakyti, aš šiaip nesu prieš užsienio, reikal, užsienio investicijas, jos skatina tarptautinius skat, kapitalo mainus, taip pat e, e technologinius mainus, jos yra naudingos ekonomikai, tačiau investicijų mastas iš Kinijos e, ir tiesiog tai yra nukreipta į moderniasias technologijas, į atitinkamas įmonės. Žinoma, Kinija nori įsigyti kuo geresnės bendrovės, ne, nesigvėžia prastų. Tačiau kitų pirkėjų to pačioje kainų rinkoje nelabai matosi todėl parduoda dažniausiai už e, aukščiausią kainą tuos strateginius objektus. Kodėl Kinijos investicijos kelia abejonių? Būtent dėl to, kad Kinijos bendrovės gauna valstybės subsidijas. Yra tam tikrų nuogastavimų kad kai kurios Kinijos bendrovės įsigyja ES turtą, tačiau iš esmės tai yra beveik Kinijos valstybės įmonės. Ir e, už to slypi viena iš didžiausių pasaulio ekonomika ir be to šitoms bendrovėms e, paskolas e, skiria valstybiniai bankai. Todėl Iš tikrųjų, šitos, tas investicijas reikia atidžiai įvertinti ir atinkamai reaguoti, tačiau pirmiausia, reikia atsakyti į daug klausimų. Pirma, kokie sektoriai ES yra, yra strateginiai. Mes iš tikrųjų neturėtume užkirsti kelio įprasinėms investicijoms į įprasinę ekonomiką. Kas atliktų kontrolę. Kadangi tarp Briuselio nacionalinių vyriausybių yra tam tikra įtampa. Jeigu pažvelgtume į tai kaip į nacionalinį klausimą, tai nacionalinės e, vyriausybės turėtų pačios nuspręsti, kas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui nacionalinio saugumo klausimas yra valstybės vidaus klausimas atsižvelgiant į nacionalinę istoriją ir nacionalinę patirtį. Jeigu suteiktume šioje srityje Bruseliui per daug įgaliojimų, tai tuomet vėl būtų Bruselis kaltinamas, kad jisai per daug užsigviešia. Kita vertus, jeigu paliktume tik tai valstybių narių įgaliojimus, tai tuomet didelių įmonių pirkimai gali sukelti įvairiausių papildomų klausimų. Todėl reikia išsiaiškinti, į ką mes turime žvelgti - technologiją, nacionalinį saugumą, kitus dalykus. Galbūt reikėtų aiškintis e, finansavimo šaltinius, ar finansavimas yra iš viešojo sektoriaus ar privataus sektoriaus. Ir galiausiai reikia pagalvoti apie tai, kokiu priemonių imsimės, jeigu pastebėsime problemų, kaip mes šitas tos sandėrius vertinsime, ar mes tiesiog reikalausime kokiu nors reikalavimu savininkams dėl jų pilietybės ir taip toliau. Taigi daug klausimų, ko gero klausimų daugiau negu atsakymų. Aš žvelgiu į pranešėją ir manau, kad jis iš tikrųjų atsižvelgs tos aspektus. Pone pirmininkė, mėly kolegos, mūsų partnerių prekybos darbotvarkė yra lygiai tokia pati, puolama pobūdžio e, nukreipta į išorę, į užsienį ir gynybinio pobūdžio namuose. Taigi mes <clears throat> turime reikalauti, kad būtų labiau paisoma abipusiškumo principo. Per pastarosius tris metus Kinijos investicijos Europoje, kaip kolegos minėjo, išaugo trigubai, o Europos investicijos Kinijoje Ne, taigi jeigu mes užduom savo klausimą, kas į kokį sektorių ir kokiamas investicijas vykdo, ne, mes to nedarome. Ir taip pat dėrybų sėkmės su trečiosiamis šalimis priklauso nuo mūsų šalyje galiojančių taisyklių solidumo. Kodėl jūs matote, kad Kinija nenori pasirašyti tinkamo susitarimą su mumis? Todėl, kad jau dabar turi neribotą prieigą, taigi kam Kinija reikalingas atitinkamas susitarimas? Ir jeigu jau piliečiai ir įmonės iš mūsų reikalauja kovos su nesažinga konkurencija ir apsaugoti mūsų darbo vietas ir pramonės įmonės. Tai manau, kad jeigu mes imsimės atitinkamų priemonių, tai tokiu būdu sureaguosime į e, besibaiminančių žmonių nuotaikas, e, tų žmonių, kurie protestuoja prieš atitinkamus laisvos prekybos sustarimus, tokius kaip CETA ir tai taip ir mes turime parodyti, kad galime apsaugoti jų interesus. Ir taip pat mano frakcijos pasiūlymas yra labai aiškus pasiūlymas dėl teisės akto, kuris apriektų daugiau e, ekonomikos sektorių, vipusiškumo principo taikymas ir kontrolės priemonės besivadovaujant <clears throat> arba pagal ją pavyzdį tiek mes turime pasiūlymų ir nieko daugiau. Irma. Sí, yo quisiera... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad puikia proga šiame komitete pakalbėti apie suderintas investicijos taisyklės ir pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti abipusiškumą, kai kalbame apie tarptautinę prekybą. ES visada pasisako už sąžininką sistemą, tačiau ir tai daro dvišalių ir daugiašalių pagrindų. Tačiau vis dėlto manome, kad šioje diskusijoje reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti tą pusiausvyrą, kurios mes nesame pasiekę. Iš tikrųjų, mes su Junktinėmis Amerikos valstijomis e, turime problemų, kadangi jinai nusimeta tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų. Iš tikrųjų, mes e, turime siekti abipusiškumo, pusiausviros, tačiau iš Kinijos mes gauname prieštaringų žinių, kadangi tarsi Kinija nori atsiverti. Tačiau vis dėlto mes matome skirtumą tarp to, kas yra sakoma ir kas yra daroma. Svarbiausia, kad Kinija vadovautųsi PPO taisyklėmis, kaip aš žadėjau. Mūsų partneriai turi suprasti, kad laikas imtis veiksmų. iš tikrųjų pakanka žodžių. Ir svarbu, kad mes pasirinktume tokį modelį, kuriame mes vadovautumėmės sąžiningo verslo taisyklėmis. Daugia šališkumas ir viešieji pirkimai. Žinoma, mes jiems pritarėme, tačiau matome pakankamai daug įdingų pavyzdžių kai partneriai skirtingai traktuojami, kai taikomos ne vienodos taisyklės. Prieš keletą mėnesių mes pasikeitėme nuomonėmis su, Europos, su Kinijos Europos e, prekybos rūmų atstovais. Iš tikrųjų, buvo konstatuojama, kad Kinijos investicijos ES stiprėja, intensyvėja, tačiau Kinijoje mūsų investicijos stagnuoja dėl daromų kliūčių. Taigi labai svarbu, priimant tokias investicijas, reikia užtikrinti, kad mūsų gyventojams nekiltų kokia nors grėsmė. Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, esu kiek sutrikusi, apie ką mes čia diskutuojame. Įspūdis toks man susidaro, kai klausausi kolegų. Mes gal turime diskutuoti apie tai, kaip užsieninis į mūsų strateginį sektorį investuoja, o ne apie tai, kokios strateginės investicijos daromos užsienyje. Aš tikiu, kad prekyba turi būti grindžiama taisyklėmis, kaip ir investicijos tam tikras taisyklės e, dėl investicijų praeitie kolegos atmetė, dabar panašu permasto situaciją. Mums tikrai nereikėtų elgtis skubotai ar apsimesti, kad nieko nevyksta, kad problemos didžiulės. Nereikia nei vienos, nei kitos pusės. Reikia žiūrėti realiai ir suvokti, kokiu reikia ES lygio kriterijų. Jie turėtų padėti nustatyti, kokie sektoriai laikytini esminiais ir svarbiausiais mums bei mūsų sąjungininkams. Sakyčiau, ties tuo reikia susitelkti. Investicijos į karnes ir kitokios dviejų po panaudojimo technologijas į gynybos sektorių visada buvo leidžiamas tik po papildomo patikrinimo, tai yra išimtiniai dalykai. Atitinkamai jau jautrią reakciją reikia tinkamai suvokti. Pagalvokime, kaip greitai vystosi technologijos ir kai kurios technologijos tarsi nusitrina juose riba tarp karinio ir civilinio panaudojimo. Turime pažiūrėti, kaip greitai keičiasi pasaulį, kokie poveikiai užsienio investicijose mūsų svarbiausius strateginius sektorius daro. Tačiau aš tikrai nenorėčiau diskutuoti apie protekcionizmą arba kalbėti apie plačias priemonės visiems sektoriams, o ne konkretiems Nereikėtų e, aptariamas temos painioti su kitais dalykais. Sakyčiau, būtų naudinga, jeigu mes pasiremtumėme įrodymais, būt atliktais tyrimais. Kolegos gal reikėtų e, pasiskaityti kai kurią pateiktą informaciją, nes kolegos panašu nori gerų dalykų, tačiau gali būti, kad tai yra tik geri norai ponas Autala. Ačiū, galbūt mes kalbame apie TDI ir e, e, mes ir čia elgiame šiek tiek naiviai, siekdami tam tikro nuseklumo. Aš, kaip žaliųjų atstovas, balsavau prieš Barnie pasiūlymą užtikrinti abipusiškumo principą viešų pirkimų srityje. Ne todėl, kad aš prieš abipusiškumo principą, tačiau todėl, kad šis principas yra paverčiamas, taikomas viešuosiuose pirkimuose, leidžia investuoti į strategiškai svarbes sritis ir tokiu būdu abipusiškumo principas e, neatneša jokios naudos <clears throat> tokiame strategiškai svarbiame sektoriuje kaip e, viešieji pirkimai. Štai pavyzdžiui, Europos Sąjunga dėl to, kad vadovausi skirtingais nacionaliniais interesais, praktiškai neteko šimtų tūkstančių darbo vietų saulės energijos kolektorių gamybos e, srityje. Ir e, kartu mes labai e, džiaugiamės tuo, kad viena Kinijos įmonė sugebėjo supirkti Atitinkamas technologijas įsigydama Junktinėje karalystėje vieną <clears throat> saulės kolektorių gamybos įmonę ir Britų vyriausybė labai to džiaugiasi, kadangi šią įmonę išlaikyti nepakako viešųjų finansų. O dabar situacija yra e, tokia, kokią turime ir Mes Šiuo metu esame pasirengę pasirašyti atitinkamą laisvos prekybos sustarimą su Kinija, kuriame būtų numatyti tarptautinio arbitražo teismai ir būtų e, galima Kinijos įmonėms atitinkamai teistis su ES valstybėmis. Turint omenyje, kad Kinijos valstybė turi e, tūkstančius milijardų dolerių valiutos rezervų, kaip Kataras ir kitos panašios šalis, mes turime parengti atitinkamą strategiją, kaip kovoti su, tų, su tais e, valstybiniais investicijų fondais. Helmut Šolts. Ačiū, Bentai. Pritariu kolegoms tikrai įdomu tai, kad trečiuoju punktu EPP e, naudojasi ir stengiasi pritraukti visuomenės dėmesį, bando juo prisidengti, pro, įvesdama protekcionistinės taisyklės, kai kas to reikalauja jau metų metus, jeigu ne dešimtmečius, aišku, aš čia taip supaprastintai viską pristatau. Reikėtų labai atidžiai pažvelgti į pasiūlymą ir išsiaiškinti, ar mes šiandien pradedame namo nuo stogo statyti. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kodėlgi investuojama į ES ūkį, kodėl investuoja į pramonę, kodėlgi norima ją investuoti. Mes iš vienos pusės norime uh, taupyti, o iš kitos pusės skundžiamės, kad nėra investi pinigų investuoti į pakankamai sukiužusią infrastruktūrą. Kodėlgi mes kviečiame Junkerio planu kinus į mūsų bendrąją rinką investuoti, na, pirmiausia dėl to, kad mes patys nenorime skirti investicijoms e, pinigų. Na, susigaudykime, ką daro kairė, ką dešinė Gilinantis į šį pasiūlymą, jį nagrinėjant, turime gerai pagalvoti apie tai, kaip vystyti sąjungoje, pramonės politikoje, kaip pas mus patentai tvirtinami, naikinami, kaip investuojama į mokslą. Tikslas užtikrinta ilgalaiką, ilgalaikį tvarų ES ūkio augimą visoje sąjungoje. Aš pažvelgiau į registruotų patentų skaičių 95 metais mes e, buvome, kaip ir Japonija, beveik 274 tūkstančiai, e, Kinija 5 tūkstančiai, e, Vokietija 6 tūkstančiai, o JAV 46 tūkstančiai. Pirmavo Japonija, antroje vietoje JAV, trečioje Vokietija Kietyje 15 metai, kokie skaičiai Kinijoje registruotų e, patentų, e, prašymų užduoti patentus skaičius viršijoje 1 milijoną JAV, JAV beveik, 5, beveik 600 tūkstančių, Japonijoje panašusius skaičius, Pietų Koreja 283 tūkstančiai, ir e, Vokietijoje kaip didžiausioje čia es valstybėje ir svarbiausioje es valstybėje šiame kontekste beveik 5000. Taigi pažvelkime į skaičius ir susimastykime, ar teisingai mes e, vykdome pramonės ir mokslo politiką, jeigu mes norime galvoti apie novatorišką Uh, ūkį profsąjungoms nesvarbu pasakysiu, iš kur yra pinigai iš JAV, Saudo Arabijos, Kinijos ar iš kažkur kitur. Jiems svarbiausia užtikrinti darbo vietų stabilumą. Ačiū dabar, ponė Begin. Dėkui, ponė pirmininkė. Ir aš visiškai pritariu tam, kad temą privalu nagrinėti Reikia žiūrėti, kaip vykdomos investicijos į strateginius sektorius, nes jie svarbus mūsų ateičiai. Pažvelkime į valstybės, kurios į šios sektorius investuoja. Pamatysime, kad nėra jos pačios demokratiškiausios. Pavyzdys Kinija. Jie investuoja didžiulius pinigus, 44 milijardus eurų investuota pastaraisiais metais, didžiulis padidėjimas. Tai nebūtų tarsi ir blogai, jeigu nebūtų tokia sudėtinga mūsų europietiško verslo situacija. Žinone, žinome, kad kartais už tų investicijų slypi tam tikri interesai. Žinome, kad Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybę, kad dažnai valstybė kišasi į tai, kur investuojama, ypač jeigu investuojama į aukščiausias technologijas. Atitinkamai kyla tikrai pagristų abejonių. Aš čia išvelgiu politinius interesus. Tuo pat metu tiesioginės užsienio investicijos yra ES kompetencijoje, tai yra kontrolė, grindžiama konkurencingumo taisyklėmis, čia yra e, dominuojanti padėtis, įmonių susijungimo aspektai ir visos šios aplinkybės turi būti paisomos. Valstybių narių žaidimų laisvė čia yra pakankamai ribota, ypač jeigu kalbame apie subsidijas saugumas, aplinkos apsauga yra dalykai, kuriuos svarbu čia nagrinėti. Tuo pat metu tikrai nereikia galvoti, kad kas kart e, investicijoms yra pagrindo e, naujus barjerus kurti. Reikėtų leisti investuoti, nepasiduoti protekcionistinėms tendencijoms, Atitinkamai turiu klausimą, ar įmanoma e, tą padaryti esamos sutarties pagrindu, ar reikia keisti sutartis, ar būtų galima sukurti bendrąją, bendrąjį kontrolės instrumentą. Pavyzdžiui, užsienio įmonės būtų tikrinamos dėl, prieš investicijas, JAV kažką panašaus daro. Privalu užtikrinti, kad tas būsimasis instrumentas identifikuotų investicijas daromas dėl politinių ar strateginių priežasčių ir uždraustų jas. Tikrai nereikia vystyti laisvą priekybės, priekybą laisvos priekybos labui. Sukūrus mano minimą mechanizmą galėtumėme geriau matyti, kur egzistuoja valstybėse narėse didžiausias investicijų poreikis, tada jau taryba galėtų imti savo darbų, nes yra viešasis interesas. Kad ir ką be nuspręstumėme, būtina užtikrinti e, papildomas kontrolės priemonės, tai kaip motivacinė priemonė mūsų priekybinėms partneriams. Abipusiškumo aspektas. Jochimai, prašom. Ja, vielen Dank. Ačiū. Labai įdomi diskusija vyksta. Ji tikrai yra labai reikalinga, pagrįsta, tačiau mes neturėtume užstrikti pusiau kelyje. Mes pirmiausia turėtume suformuluoti, kokie yra mūsų strateginiai interesai tame pasaulyje, kuriame viskas keičiasi, kai Azijoje yra mūsų verslo interesai ir kai kitos valstybės vadovaujasi visai kitokiu ekonomikos modeliu. Kinija reglamentuoja užsienio ryšius ekonomikoje, labai griežtai reguliuoja finansuojančius ir verslo veiklą vykdančius jų valstybėje. Ir norint atsakyti į tokią politiką ir jau reikia apsispręsti apie tokios politikos saugumo aspektus, tai tuomet reikėtų ne tik skatinti užsienio įmonės investuoti, bet ir išsiaiškinti patiems, kokią pramonės politiką mes favorizuojame. Iš tikrųjų, laisvosios rinkos modeliu mes vadovavomės iki šiol be išlygų. Šitas modelis, galvojant apie Pietričių Azijos valstybės, ne visiškai taikomas ten ir todėl mes turime galvoti ne tik tai apie tariamus saugumo politikos aspektus, bet ir šioje diskusijoje turime nuspręsti, kokie yra mūsų strateginiai interesai, turint omenyje, kad pasaulis iš esmės keičiasi, kokius verslo modelius mes turime remti ir kuriems galime pritarti ir kaip vertinti mūsų santykius su Kinija. Taigi labai svarbu išsaugoti strateginės stritis. Pavyzdžiui, reikia pagalvoti ir apie ne pačias moderniausias pramonės šakas, pavyzdžiui, kaip apsaugoti mūsų plieno pramonę. Čia ne tik dirba tūkstančiai darbuotojų, Tačiau kita vertus reikia pagalvoti, kaip šita žaliavų pramonė veikia kitas pramonės šakas. Taigi čia reikia turėti omenyje ne tik tai apie tos sukūriamos vertės dydį, bet ir apie sąsąją su kitomis verslo ir pramonės šakomis. Taigi tai yra klausimai, kuriuos mano manimu reikia aptarti ir į kuriuos reikia paieškoti atsakymų. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem zaznaczyć tylko. E... Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, gyvename sudėtingais, nenoriu sakyti, pavojingais laikais, kuriais e, ekonominiai ir verslo interesai viena vertus ir valstybiniai e, interesai tarpusavyje persipina. Ir kai kurios valstybės e, pasižymi tą specifiką ir naudojasi situaciją ir gali dar labiau siekti tą situaciją pasinaudoti. Jų pavyzdžių seka ir kitos valstybės. Todėl manau, kad e, Šis pasiūlymas yra svarbus, tačiau bijau, kad tas, tą sustarimą pasiekti nebus lengva ir paprasta. Ypač todėl mes turėtume apibrėžti konkrečius kriterijus, kuriuos pasitelkę turėtume atitinkamai įvertinti, kas atitinka laisvos rinkos principus ir saugumo principus. Taigi mes čia susidurėme e, vieną vertus su laisvąją rinką, kuriai taikomi visiškai kitokie kriterijai, kalbant apie atitinkamą vertinimą apie tai, ar konkreti investicija gali pažeisti tam tikrus mūsų uh, verslo principus ir e, turiu pasakyti, kad dauguma atvejų, net ir tie, tos potencialiai grėsmingos investicijos tų principų nepažeis. E, ir e, kiti kriterijai yra susiję taip pat su saugumo aspektais e, tiek valstybių narių, tiek visos Europos Sąjungos. Todėl. Mm. manau, kad jeigu kai kurios valstybės per tam tikrus e, investicinius projektus siekia ilgalaikių tikslų, tai gali būti taip, kad pačioje pradžioje tie tikslai būtų visiškai nepastebimi. Ir dabar Įsivaizduokime, kad dažnai tie investuotojai atvyksta pirmiausia iš trečiųjų šalių, tačiau įsigyja tik tai dalį akcijų ir po to jau labai sunku vertinti, ar čia kyla grėsmė nacionaliniam saugumui ar ne, o po to e, trečiųjų šalių e, valstybės e, įkūrė tam tikras savo įmonės ES teritorijoje ir po to tos įmonės, kurios yra dažniausiai registruojamos Luksemburgė, Šveicarijoje, jau imasi e, tam tikros kenksmingos veiklos, e, investuodami į strategiškai svarbius sektorius. Aš nesakau, kad tokia situacija yra neįmanomas, tačiau e, mano vertinimu tas optimizmas, su kuriuo susidūriu ir kurį stebėjau čia per kai kurias diskusijas, tikrai neturi pagrindo. Reikia ruoštis sunkiam darbui komisijos vadu dabar kalbės. Trade. Komisijos atstovas, e, Trade direktorato investicijų skyrius vadovas. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte žodį ir komisijos atstovui. Aš tiesiog norėčiau pratesti plenarniai sesijai pasisakiusio Maskovičiai mintis. Mes e, klausimės valstybių narių pasiūlymų, taip pat išklausome parlamento nuomonės šiuo klausimu ir konstatuojama, kad klausimas sudėtingas, jisai kelia labai daug įvairiausių abejonių ir susirūpinimų. Pirmiausia, reikia įvertinti užsienio investicijas pagal dabartinės teisės nuostatas, ne tik tai pagal sutartį. mes įgyvendiname prekybos politiką ne vakome, turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų, taigi reikia matyti šitas investicijas bendrame kontekste, pagalvoti apie priemonės, kurios leistų atsakyti į tuos susirūpinimą keliančius klausimus. Aš pasižymėjau keletą dalykų ir juos pakomentuosiu. Abipusiškumo pasiūlymas dažnai yra pateikiamas Ir žinoma, vienodų sąlygų sudarimas verslo partneriams yra vienas iš svarbiausių mūsų siekinių. Galvodami apie darybą su Kenija dėl investicijų, reikėtų pasakyti, kad mums reikia užsitikrinti kuo geresnį neprieigą prie rinkos ir, žinoma, kuo lygias dalyvavimo joje sąlygas. Mes nagrinėjame kitų valstybių verslo modelius, buvo paminėtas Junktinė Amerikos valstybių modelis, pagal jį e, iš tikrųjų abipusiškumo principas kaip toks nėra prioritetinis principas. investicijų starimas su Kinija jį minėjau ir jį pasirašius būtų galima suteikti galimybę e, investuotojams kreiptis į privačius arbitražus. Jau šiandien pagal ISDS mechanizmą Kinijos investicijoms yra numatyta galimybė investuoti, tačiau ES norėtų, kad būtų įdėkta kita teismų sistema. Mes e, peržiūrime užsienio reikalų investicijų susitarimus ir mes darysime tai ateityje ir žinoma pateiksime jums savo išvadas jums. Koordinatoriai šiandien aptars procedūras ir dar pat pamatys, kaip tą pasiūlymą tobulinti ir Žinoma, mūsų laukia dar daug diskusijų. Dėkoju, baigėme nagrinėti šį dabartvarkės klausimą. Dabar aštuntasis. Kolega kalbėjo apie tarptautinį investicijų apsaugos tribunolų teismų klausimą. Yra siūloma išbraukti ISDS iš modernių, naujų ir senų prekybos sutarčių. Todėl yra siūloma įdėkti naują teismų sistemą, kurioje būtų galima spręsti su investicijos susijusius, susijusius ginčius. Neseniai buvo atliktas tyrimas siekiant įvertinti naujos sistemos privalumus ir mes pakvietėme investicijų, pakvietėme investicijų eksportus, ekspertus, kurie bedardarbiavimas su parlamentu investicijų klausimais. Šitas ekspertas parengė tyrimą, jis atvyko į mūsų posėdį ir pristatys šitą tyrimo ataskaitą. Ataskaitą apie tarptautinį investicijų teismą. Tai yra Berlyno laisvo universiteto atstovas. Ačiū. Dėkoju už galimybę pristatyti tyrimą, pagrindinius jos aspektus dėl tarptautinio visisijų teismo sprendimo, pirmiausia, teisingumo teismo nuomonės norėčiau nuomonę pristatyti. Šiame tyrimė atsispindi peržiūrėtas CETA tekstas, tai yra ES ir Kanados ir Singapūros laisvos investicijų, laisvų, laisvų investicijų sutartys. Tiesiog mes išsiaiškiname, kokiomis procedūrinėmis taisykėmis vadovaujasi Europos Sąjungos teismas ir investicijų nesinių ginčių teismai. Pirmiausia, yra kalbama apie tai, kad reikia reformuoti, atnaujinti investicinių ginčių sprendimo sistemas. Pirmiausia, buvo reikalinga parengti gairias dėryboms dėl ateities investicijų sutarčių. Iš tikrųjų, iki šiol kartais veikė e, sėkmingai tarptautinių ginčių sprendimo teismai, kartais būdavo ginčiai sprendžiami dvišaliuose daugiašaliuose teismuose. Taigi, kodėl reikėtų keisti tarptautinę investicinių ginčių sprendimo sistemą? Ginčių sprendimo nuostatos e, laisvos prekybos sutartyse yra pasenusios, o dabar ir todėl juose yra vadovaujasi tradiciniu požiūriu, kad investiciniai ginčiai turėtų būti sprendžiami dvišalių pagrindų pagal 60-mo nuostatas ir taip pat yra numatytas arbitražo variantas. Tačiau šitas požiūris yra palaipsniui keičiamas, įtraukiant naujus elementus, tarptautinius elementus ir taip pat atsižvelgiama į konstitucinės valstybių narių sąrangas. Taigi dabar yra bandoma atsakyti į tą kritiką, kuri, kurią reiškia populistai ir taip pat siekime atsižvelgti į ekonominius politinius siekius, išsaugoti atitinkamą investicinę aplinką ir taip pat siekime atsižvelgti į naują arbitražo praktiką. ES Singapūro susitarime vadovaujasi labiau tradiciniu požiūriu ir vadovaujamasi dauguma senų nuostatų ES ir Vietnamo susitarime yra padaryta daugiau esminių pakitimų ES reformų pasiūlyme dėl TTIP susitarimo, taip pat atsiž... Atsiž... At buvo numatyta ir CETA, ir taip pat susitarime su Vietnamu. Taigi yra naujų pasiūlymų dėl investicinių ginčių sprendimo. CETA ir susitarime su Vietnamu ne visada buvo pasiekti tikslai, kurie buvo siejami su teismų reforma. Iš tikrųjų, reikėtų kalbant apie šitą reformą sakyti, kad indas yra labiau pusiau pilnas negu pusiau tuščias, kadangi mes periname nuo tradicinio modelio e, ir arbitražo, nors ir toliau yra vadovaujamasi ad hoc teismų ir vietos teismų pagalba. Vyriausybė dažniausiai parenka teismą, paskirsto bylas, tačiau vis dėlto, kalbant apie viešąją prieigą, skaidrumas yra daug didesnis, tai pasakytina ir apie CETA, ir apie sutartį su Vietnamu. Be to, dabartinė situacija, ko gero, dar nereiškia, kad ES baigė savo reformas, kadangi ES numatė ilgalaikius tikslus, pirmiausia siekia konsoliduoti reformos žingsnius. Kodėl nuolatinis investicinių ginčių e, e, teismas vis dėlto nėra įsteigiamas kol kas. Pirmiausia, kadangi susitarėme su specifinė situacija, kurią patenka mažos ir vidutinės įmonės tarptautinėme prekybos ir investicijų kontekste, kadangi e, kartais yra į mažas firmas neatsižvelgiama, ypač mažos įmonės negali pasinaudoti tuo laisvos prekybos sutartyse numatytų teismų arbitražu. Be to, negalima atidėlioti šitos reformos, kadangi jeigu tai būtų daroma, tai tuomet būtų atidedamas ginčių sprendimo sistemos atnaujinimas ir tai reiškia, kad ES atsisako galimybės panaudoti tą viešoje sektoriaus galę. Bet to reikia pagalvoti apie tai, kaip e, ateities rinkimų e, kadencijos yra susijusios su teisėjų paskirimu. Labai svarbu pasiūsti signalą, kad paskiriant teisėjus į teisingumo teismą ar į arbitražą turėtų, tai turėtų būti parlamento prerogatyva. Bet to ES turėtų permastyti savo santykius su vietos teismais, kadangi vieno ginčių sprendimo mechanizmo, vieno standarto atrodo taikyti neįmanoma ir šitas e, mechanizmas tampa tiesiog uh, kad netaptų konkurentu vietos teismams Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur. Ir be to labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp visuomenės intereso ir taip pat viešojo ir privataus sektoriaus intereso. Taip pat reikėtų pagalvoti apie investuotojų santykius su nu, vietos teismais. Jeigu jūs numatysite arbitražą, tarptautiniu mastu, tai tuo metu šitas arbitražas vis dėlto turės tam tikrą konfliktinę situaciją su vietos teismais, kurie veikia jau dešimtmečius. Todėl, jeigu teismas nacionaliniu lygmeniu negalės apginti e, investuotojos interesus, tai tuomet būtų galima kreiptis į tarptautinį arbitražą. Be to, teismai taip pat turėtų vadovautis ir tarptautinė arbitražo sukaupta teismo praktika. Kitas dalykas, ar galima pereiti prie vietinių e, žalos atlyginimo taisyklių. Šioje nuomonėje nurodoma įvairiausių galimybių. Teismas konstatavo, kad arbitražas kaip sutartyje su Singapūru galėtų būti viena iš pasirinkimo galimybių tarp vietos teismo ir arbitražo. Ir tai turėtų nuspręsti valstybė narė. Ir ten yra sakoma sistema, kuri neleidžia vadovauti valstybės, vadovauti valstybės narės teismu, negali būti kuriama be valstybės narės sutikimo. Jeigu galvojame apie teismą arbitražą rimtai, tai mes turime galvoti ir apie gynimo priemonės nacionalinį lygmenį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį nariams. Kolega minėjo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū profesoriui Hinelang už tikrai įdomų pranešimą. Dėl dviejų aspektų norėčiau paprašyti papildomos informacijos. Jūs savo pranešime kalbate apie e, konstrukciją, kuri yra CETOje ir susitarime su Vietnamu, būtent arbitražas iš arbitražo perima į nacionalinę teismų sistemą pereiti. Kaip Jūs vertinate, ar čia e, teisingumo principas užtikrinimas, ar yra kažkokių papildomų problemų. Dabar dėl arbitražo teisėjų nepriklausomybės. Tas, ta nepriklausomybė neužtikrinta, nes arbitražo teisėjas gali e, figuruoti ir kitose svarstomose bylose. Kaip čia e, būtų siūloma spręsti, kokių mm, rekomendacijų galima tikėtis iš e, komisijos, nepagristi ieškiniai nepatenka į komisijos pasiūlymos sritį mes žinome, kad yra tam tikras nerimas, kai užsienio investuotojai grasina teisminė byla ir tas pavojus yra realus. Ar čia yra vienintelis pavojus, gal yra daugiau jų ir ką rekomenduotumėt komisijai, kad to pavojaus išvengtumėme. Kitas e, dalykas - arbitražo mechanizmas e, susitarime su Vietnamu neprieinamas MVI, nes kainuoja brangiai. Ar įmanoma sukurti tokį arbitražą, kuris būtų priimtinas ir MVI, ar arbitražo neatsiejamas bruožas yra didelės sąnaudos ir kaip būtų galima spręsti šią problemą. Dėkui. Ar būtų dar norinčių pasisakyti, jeigu ne, tai aš turiu porą klausimų. Aš e, sprendimą byloje dėl susitarimo su Singapūru suprantu taip. Mes pirmiausia turime išnaudoti visas nacionalinės teisės, galimybės ir e, čia yra išimtinė es kompetencija. Kitaip sakant, dėl mišrios kompetencijos į vieną klausimą buvo atsakyta, kitas likęs klausimas būtų, jeigu mes investuojame kaip uh, investicinio portfelio dalį, dalį tai kaip tokiu atveju būtų sprendimai ir kaip čia būtų sprendžiami kilę ginčiai, kokiu teisiniu ginčiu gali kilti. Jeigu mes galvojame apie daugia šalį investicijų teismą, tai reikia pirmiausia pradėti mąstyti nuo to, kas būtų nariai, teisėjai, kiek šalių prisijungtų, kaip reaguotų mūsų partneriai, kurie gal nėra taip toli pažengę. Uh, Kitaip sakant, ar partnerių valstybių deleguoti teisėjai bus pakankamai kompetitingi ir svarbus klausimas, ar susilauksi toks teismas palaikymo, juk tarptautinėme žmogus teisų teisme pagrindinė yra problema ta, kad kai kurie, kai kurios narės abejoja teismo sprendimai arba nori pasitraukti iš teismo darbo. Uh, Ir kaip mes šį klausimą išspręsime ir išvengsime to, jog teismas nesusilauks valstybių dėmesio. Dabar žodis komisijai. Andrė von Walter pristatys mums, ką e, komisija galvoja apie tarptautinį investicijų teismą, taip pat bus pristatytas poveikio vertinimas Gal e, ir atliktų kitų tyrimų rezultatai bus šiek tiek e, pristatyti. Pone Valter, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū profesoriui Hindelang už prezentaciją ir tyrimą. Jeigu leisite, labai trumpai sureaguosiu į ką tik išgirstas per prezentacijas mintis, o ir jeigu leisite, kolega Karlo trumpai pristatys bendrą investicijų politiką ir situaciją dėl tarptautinio investicijų teismo. Sureaguosiu į šį labai įdomų tyrimą. Perskaitėme visą informaciją, savalaikis tyrimas, įdomi informacija. informacija Tarptautinis investicijų teismas kaip projektas egzistuoja, mes gilinamės čia pirmiausiai tai, kaip funkcionuoja kiti tarptautiniai teismai, ne tik teisingumo ar žmogaus teisų. E, pavyzdžiui, tarptautinis jūros teisės teismas, baudžiamųjų bylų teismas, kaip jie veikia, ir funkcionuoja. Tokiu būdu bandome rasti geriausią atsakymą į tikrai sudėtingą klausimą, kur beje ne vienas kyla šiame darbe. Trys trumpi komentarai apie tai, kas e, buvo panagrinėta tyrime dėl trijų jau baigtų susitarimų ES lygių, dėl ko buvo susitarta ES Singapūro susitarimas. Mes bandome pažiūrėti, kaip šį susitarimą priderinti labiau prie CETA arba ES Vietnamo susitarimo teksto. Kitas komentaras nekarta matėme, kaip tyrime CETA ar ES Vietnamo susitarimo tam tikri elementai buvo prilyginti tradiciniam arbitražui arba senosioms e, investiciniams e, tartims. Čia su visa pagarba leisiu savo nepritarti, tai nėra tradicinės investicinės sutartis, pavyzdžiui, tų nepagristų ieškinių problema. Ta problema egzistavo dėl, prie senų susitarimo ir mes e, labai ilgai diskutavome su jumis, su valstybėmis narėmis, ką daryti ir to sprendimo dar nėra egzistuojančiose susitarimuose, kuriuos ir valstybės narės yra sudarusios, todėlgi čia jau gali išsiskirti nuomonės, tai ar klasikinis e, arbitražas ir investicinės sutartis ar ne. Kartu Reikia žiūrėti, kiek galima plačiai vykdyti instinu, tarp institucinės reformas dvišaliuose susitarimuose. Mes bandome šiame kontekste spręsti tyrimo identifikuotas problemas ir kiek būtų galima eiti toliau, jeigu būtų tarptautinis susitarimo būdis. Ir trečias elementas e, - pavyzdžiai. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad nėra es Singapūro sustarima nuostatos dėl vykdymo, kaip kad sustarime su Vietnamu, bet mes galvojame kitaip. Manau, tos trūkumus galėsime ištaisyti, o dabar, jeigu ponė pirmininkė leisite, Karlo kiek išsameu pristatys tą bendrą situaciją. Ačiū. Jeigu mes, e, jeigu leisite, kalbėsiu apie bendrai investicinę politiką. Gal e, suteikime galimybę ponui Hindelenk sureaguoti ir tada suteiksiu žodį jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už klausimą. Dėl investuotojus ginančio arbitražo susitarimuose. valstybės narės yra prisijungusios prie žmogaus teisių konvencijos ir, aišku, gali ir privalo būti nacionaliniai teisės aktai ir teismai taikomi ir veikti, tačiau yra tam tikras saugiklis. Atitinkamai egzistuoja ir nuostatos dėl arbitražo. Kodėlgi taip sunku čia gauti MVI prieigą. Prieš porą metų kalbėdamas parlamente sakiau, kad arbitražo bylos vidutinė kaina buvo 8 milijonai, dabar jie išaugo net iki 12 milijonų, tai skaičiai kalba už save. Problema yra pinigai. Čia galima siūlyti kūrybingus sprendimus, techninę pagalbą, ką komisija teikia, galime veikti su mm, mokesčių paskirstimu per laiką. Tai tikrai būtų pagalba MVI, tačiau daug geriau, jeigu užtikrintume nacionalinių teismų veikimą. Čia tokia mano mm, atvira nuomonė. Dėl Teisingumo teismo nuomonės dėl Singapūro tikra tiesa būtų galima teismo išvadą dėl investuotojų apsaugos, dėl to, kad reikia pirmiausia kreiptis į nacionalinį teismą, tokia būtų išvada dėl to, kai yra investicinis portfelis. Čia yra nuomonėje tokia pati neiškiausia dalis, pažymėčiau, Jeigu pagalvosime apie tai, kad kompetencija yra pasidalyjamoji ir jeigu e, sąjunga nepasinaudoja savo kompetenciją, tai nedalyvauja ir valstybės narės. Jeigu tai yra tiesa, tai nereikia nerimauti, kad čia e, pasidalimoju kompetencija dėl investicinių portfelių nes e, situacija kaip būtų ir suprantama. Tačiau išsiskiria interpretacijos apie šią Teisingumo teismo sprendimo dalį. Dėl daugiašalio teismo, ar jis būtų naudingas, toks tarptautinis teismas, taip, pavyktų atsisakyti tūkstančių dvišalių investicinių sustarimų, tačiau darbas E, link šio teismo bus nepaprastai sunkus, nes čia kalbam apie e, privačią nuosavybę ir e, asmenų turtą. Čia reikėtų palinkėti ES kuo didžiausios sėkmės, ieškant sprendimo. Yra ir gerų pavyzdžių, žmogaus teisų konvencija ir tikrai yra svarių priežasčių, kodėl turto aspektas konvencijoje atsirado tik vėliau. Ačiū. Ačiū Pone Hindelang, visuomet malonu klausytis jūsų, susipažinti su jūsų darbais. Sustiksime vėliau, nebejoju. O dabar penkios šešios minutės komisijai ir paprašysiu inves, mus informuoti apie tai, ką komisija šiuo metu galvoja dėl investicijų politikos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kadangi skirta man tik kelias minutės, dėja negalėsiu visapuškai pristatyti vykstančių darybų ir mūsų darbo tvarkės, taigi apsiribosiu trimis aspektais, pristatysiu naujausią informaciją susijusią su reglamento įgyvendinimu. Tai yra Taip pat pristatysiu vykstančius darbus susijusius su tarptautiniu investicijų e, teismu ir e, mūsų komunikatus Pirmiausia, įsigaliojus e, vadinamajam reglamentui, kuris e, vadinamasis e, reglamentų seneliu susijusiu su investicinėmis sutartimis, mes pradėjome darybas dėl 181 sustarimo, 61 protokolo, dvi šalių investicinių susitarimų, taip pat 24 sprendimus priėmėme, pagal kurias valstybės narės gali pasirašyti 24 naujus sustarimus ir 21 protokolą, 24 sprendimus priėmėme, pagal kurios valstybės narės gali išlaikyti 16 sustarimų, 17 protokolų pasirašytų iki Lisabonos sutarties ir po jos. Taip pat suspendavome leidimų išdavimą naujoms daryboms, nes darbo atvarkį dabar reformuojame nuo 14 gruodžio iki 16 birželio mes neišdavome jokių naujų leidimų pradėti dvišalėms daryboms, nes iš esmės mes keitėme savo darbo tvarkę, taisyklės, teisę reglamentuoti ir taip pat įdėgėme naują investicinių teismų sistemą ir dabar Jeigu valstybės narės pageidautų dėrėtis dėl investicijų sustarimų, mes e, esame pasitelkę naują leidimų uždavimo sistemą, kuri visiškai atitinka dabartinę ES teisę ir atitinka reformuotą ES požiūrį į investicijas, tam, kad būtų užtikrinta bendra veiklos kryptis. Šiuo metu e, dar yra svarstama išduoti leidimus dėrėtis nes e, kai kuris atvejais valstybės narės dar nėra tinkamai pristaikiusios prie naujos situacijos ir prie naujo požiūrio, taip pat notifikacija, e, kurią esame gavę dėl leidimų išdavimo ir uh, sustarimų sudarimo e, iš kai kurių valstybių narių taip pat mūsų nuomonė netitinka ES teisės, e, taip pat e, notifikacijos išlaikyti, pasirašyti sustarimus po samos statės įgaliojimo, mes taip pat jų nepatvirtiname, nes čia išvelgiame tam tikrų netitikimų ES teisėjai. Nemaža dalis tų leidimų susijusių su, su e, sutartimis, kurios neturi pakankamai saugiklių, atsižvelgiant į pernamą laikotarpio nuostatas ir e, apie tai e, minėjo Teisingumo teismas savo atitinkamą sprendime, sakant valstybės narės tas nuostatas įtraukti pereinamasis Tarybai ir parlamentui mes jau esame atsiskaitę apie reglamento įgyvendinimą e, ir privalome dar pateikti ataskaitą iki 20 metų sausio, tačiau mes tik tai ketiname savo ataskaitą e, parlamentui ir tarybai pateikti jau 2018 metais apie tai, kaip šis reglamentas yra įgyvendinamas ir jeigu prireiks. Pasiūlysime atitinkamus pakeitimus. Dar vienas pastebėjimas, kurį norėjau paminėti susijęs su tarptautiniu investicijų teismu. Šiuo metu mes rengiamės poveikio vertinimui, dalyvavome viešuose konsultacijose, internete esame tinkamą klausimyną patalpinę, 123 atsakymus į šios klausimus e, gavome iš e, akademikų, verslo sluoksnių, teisininkų. Visi atsakymai užduots klausimus yra mūsų interneto svetainėje, kol kas dar jokios santraukos neparengėme, ją parengsime tada, kai poveikio vertimas bus paskaltas internetu, tačiau su atskirais atsakymais jau galite susipažinti. Šių visų konsultacijų rezultatai rodo, kad suinteresuoti subjektai e, reiškia paramą įsteigti tarptautinį investicijų teismą ir atrodo, kad daugumas suinteresuotų subjektų grupių mano, kad e, tas tarptautinis investicijų teismas yra reikalingas, nepaisant to, kad dėl kai kurių aspektų skirtingos suinteresuotų subjektų grupės laikosi skirtingų nuomonių. Mes uh, pristatysime Liepos mėnesį priežiūros tarybai poveikio vertimo projektą. Komisijos narių kolegijos svarstys galimybės suteikti dirbinius įgaliojimus iki šių metų pabaigos ir tas sprendimas bus priimtas po to, kai ir pristatys, kai bus pristatytas poveikio įvertinimas, taigi tiek apie einamosius darbus susijusius su tarptautiniu investicijų teismu. Trečiasis aspektas, apie kurį norėjau pakalbėti, tai yra naujas komunikatas. Savo komunikate priekyba visiems mes e, pateikėme atitinkamą apžvalgą susijusią su 2010-aisiais prisimtų tarptautinių investicinių įsipareigojimų vykdymu ir kitame komunikate mes pasveiks, pateiksime atnaujintą informaciją ir pasiūlymus apie tai, kaip turėtume toliau vystyti investicijų politiką. Šiuo metu mes tik tai esame viename iš pirminių etapų. Šiuo metu baigėsi E, tik tai tas pirmasis vidinis komisijos etapas antrajame etape vyks plataus masto diskusijos parlamente, taip pat su suinteresuotais subjektais ir tik 2018 pradėsime renkti komunikato e, tikrai projektą ir tikimės, kad 18 metų rugsėjo mėnesį komunikatas bus patvirtintas tiek informacijos, ačiū uždėmesi. Taigi 18 metų rugsėjus, aš tikiuosi, kad e, laikysite šios, šio termino, nes e, puikiai žinote, kad parlamento kadencija baigsis 2019 m. gegužė, turime dar turėti pakankamai laiko aptarti šį klausimą. Ačiū Karlo, ačiū visiems. E, tokiu dabar baigiame interkomiteto viešojo posėdžio dalį ir dabar pradėsime nedelsdami koordinatorių posėdį, kuris vyks už uždarų durų, visiems e, skiriama vieną minutę išeiti iš salės tiems, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje.